agree, Kolegos, jeigu jūs nieko prieš galime pradėti, nes šiandien e, mūsų laukia ypatingas svečias ir aš esu tikras, kad daugelis iš jūsų kolegos norėtų pasisakyti šioje diskusijoje. O diskusija prasidės netrukus. Taigi. Labas rytas, Sveikinu visus susirinkus, kaip visuomet posėdis transliuojamas internetu, posėdis verčiamas į visas kalbas, į tre komiteto. Prieš pradedant dialogą su komisijos noriu Thierry Breton, norėčiau e, pasakyti trumpą pranešimą. Paskutinį kartą mūsų tarpe yra kolegos iš Junktinės karalystės, todėl aš norėčiau padėkoti savo vardu, komiteto vardu, sekretoriato vardu visiems Junktinės karalystės nariams dirbantiems įtre komitete už jų vertingą indėlį. Apgailestauju, kad Junktinė karalystė nusprendė pasitraukti iš ES, bet tuo pat metu privalome gerbti Britanijos žmonių sprendimą. Tikimės gerų naujų santykių su Junktinė karalystė, vadovaujantis mūsų bendromis vertybėmis ir interesais, o tokių yra daug Esu tikras, kad bendradarbiavimas tarp mūsų bus tvirtas e, dėl horizonto, dėl mokslinių tyrimų ir panašiai. Yra daug aspektų, kurie itre komitetų rūpi ir kuriuos galėsime kartu reguliu, reglamentuoti. Padėkojęs kolegos iš Junktinės karalystės, pasakęs jiems viso gero, norėčiau pasveikinti komisijos narį Breton. Tai yra vidaus rinkos komisijos narys, jis yra atsakingas už Europos pramonės politiką, mažas vidutinės įmonės, taip pat skaitmeninę politiką. Noriu jam padėkoti už tai, kad priemė mūsų kvietimą ateiti į komitetą. Pirmą kartą komisijos narys Bretonas atvyksta į ITRE komitetą kaip komisijos narys, nekalba apie klausimą. Bus labai įdomu išgirsti, ką jis galvoja apie komisijos kovo mėnesį paskelbsiamą iniciatyvą apie pramonės strategiją ir kitas svarbės sritis. Taip pat e, paprašysime pakomentuoti ES gynybos pramonės politiką. Norėtume daugiau sužinoti ir apie Europos komisijos planus e, koordinuoti europietišką dirbtinio intelekto reglamentavimą, Europos duomenų e, apsaugos strategiją. Tai tema labai artima Europos komisijai. Ir žinoma, mums bus labai įdomu išgirsti kaip bus galima garantuoti deramą finansavimą skaitmeninės Europos programai per kitą daugiametę finansų perspektyvą. Artimėje kovos dėl tos perspektyvas. Kaip jau sakiau, pusantros valandos turime. Suplanavę komisijos narys kalbės 15 minučių, paskui bus pirmasis koordinatorių pasisakymų raundas, po to uh, atsakys komisijos narys ir paskui, kaip visuomet, Pradėsime antrąjį klausimų raundą. Galės pateikti klausimus visi kolegos, kurie nori. Norėčiau paprašyti jūsų jau dabar, e, kai komisijos narys pradės kalbėti, pakelti kortelę, pavardės kortelę, tiesiog pastatyti ją horizontaliai ir palikti ją keletai minučių atsiprašau, vertikaliai ir tada uh, sekretoriatas užfiksuos ir tikimės, kad nebus jokių klaidų. Man atrodo, kad susidomėjimas ir entuzijazmas e, bus didelis. E, kolegos jau pačioje pradžioje išsakė E, susidomėjimą. Taigi dabar palikite tiesiog korteles pakeltas, kad mes žinotume, tada mes jūs pasižymėsime. O nu, dabar suteiksiu žodį maloniai komisijos nariui Breton. 15 minučių jis išsakys savo e, planus dirbant Europos komisiją ir kokia bus pramonės politikos ateitis. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu jūs nieko prieš, aš kalbėsiu prancūzų kalbą. Jeigu jūs, jums tinka. Kas nesupranta, užsidėkite ausinės. Kalbu apie tos, kurie dar gerai nesupranta prancūzų kalbos. Visų pirma, ponios ir ponai, e, parlamentarai, e, galiu patvirtinti, kad man labai dėlė garbė ateiti į jūsų komitetą pirmą kartą. E, paskutinį kartą aš jūs kreipiausi ne kaip komisijos narys, bet kaip kandidatas. Labai daug darbo jau yra nuveikta nuo to mūsų pirmojo susitikimo. Visos svarbiausios jūsų įvardintos temos buvo aptartos per 15-16 minučių kalbėsiu. Mano dosie štai čia ir aš visas temas aptarsiu nuo pramonės iki mažų vidutinių įmonių, iki erdvės gynybos ir aš pristatysiu visą dosiją, už kurį aš esu atsakingas. Mūsų programa yra lambecinga. Pirmiausia, mes turime visą iniciatyvų paketą, kuris turės būti pristatytas ir kuris labai rūpi Europos komisija ir tikiuosi daugeliu iš jūsų. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes siekiame formuoti mano pasiūlytą viziją. Vasario 19 dieną primenu datą, kad jūs ją įsidėmėtumėt. Mes pristatysime mūsų siekius duomenų apsaugos ir dirbtinio intelekto srityje. Europos komisija dirbtinio intelekto klausimų labai daug dirbo ir aš e, galėčiau tik tai priminti, kad bus sukurta duomenų apsaugos strategija, ir jos viena kitą papildys. Todėl, mano nuomonė, dabar būtina paraleliai renkti ir duomenų strategiją, ir dirbtinio intelekto strategiją, ir komisijos pirmininkė sutiko su tokiu papildomu darbu. Kovo ketvirtą dieną, kaip pirmininkas jau sakė, mes pristatysime pramonės strategiją, su daugeliu iš jūsų apie tai jau kalbėjausi. Ir e, pirmiausia, aišku, mes kalbėsime apie ne tik skaitmeninius e, bet ir apie ekologinius pokyčius, technologinę e, technologijos, pagrindinių technologijų klausimus aptarsime ir, aišku, vidaus rinkos aspektus paminėsiu. Rytoj kolegijai pristatysiu europietišką požiūrį į 5G tinklų saugumo užtikrinimo strategiją. E, tai yra labai svarbi infrastruktūra, kaip jūs puikiai žinote, e, ypač pramoniai, ypač skaitmenėjimui pramoniais Ir tai yra labai svarbi mano e, portfelio dalis, bet ir visa Europos komisija ir visa Europos Sąjunga tuo klausimu rūpi, rūpinasi. Taigi toks mūsų dabar laukia draugas ir aš, darbas ir aš labai lauksiu pasikeitimo nuomonėmis su jumis. Aš tikiuosi, kad mes visi kartu galėsime suformuoti gerą strategiją. Ir dabar, e, remdamasis tomis temomis, viena po kitos, trumpai pristatyti savo darbus tiksliau e, pradėsiu kalbėti apie skaitmeninį paketą, apie duomenis ir dirbtinį intelektą. Visų pirma, bendrai kalbant, jūs žinote, visi dalyvavote žiemą e, mano klausime, nes aš čia prisistačiau kaip kandidatas į komisijos narius. Žinote, kokia yra mano sritis. Ir aš galiu tik priminti, kad Europa atsilieka pasaulio konkurencijoje duomenų ir technologijų požiūrių. mūsų konkurentai duoda negerų signalų. Ir man atrodo, kad dabar mes turime susitelkti ypač duomenų ir pramoninių duomenų e, klausimų ir veikti turime kuo sparčiau. Visi tos strategijos tikslai susiveda į būtinybę išlaisvinti tuos, atverti tuos industrinius duomenis. Mes žinome, e, kas sprendžiama dėl didžiųjų platformų, Pirmoji sprendimų e, banga buvo susijusi su asmeniniais duomenimis. Milžiniškas yra asmeninių duomenų dosie. Gigantiškas. E, galvokime apie e, Junktinės Amerikos valstijas, apie Kiniją, kurios labai smarkiai domisi duomenų klausimu. Taip pat mes žinome, kad dabar jau yra duomenų pirkimo ir pardavimo praktika, tai kartais kelia daug abejonių ir daug ginčių. Mes žiūrime, kad viskas būtų suderinta su Europos duomenų apsaugos bendruoju reglamentu. E, pirmieji veiksmai jau padaryti yra stambių veikėjų, kurie pasinaudojo e, naująją duomenų apsaugos sistemą ES ir e, pasiūlė naujų būdų įsigyti asmenius duomenis. Aš dažnai sakau, kad duomenys yra tam tikras paveldas industrinis paveldas, įmonių paveldas. E, ir tas paveldas gali būti perleidžiamas vienos įmonės kitai. Todėl mes kalbame apie naujos patirties kūrimą, e, kalbame apie naujų prietaikų kūrimą. E, duomenų apsauga ES nėra dirbtinis klausimas. 2020 metais 730 milijardų eurų siekia duomenų Europoje sukauptų vertė. Tai yra 4 procentai Europos BVP. Aš labai trumpai galiu pasakyti, kad šiandien pasaulis e, susideda iš maždaug 40 zetabaitų duomenų. E, tie duomenys yra kaupiami. Tie duomenys yra įvertinami kas 18 mėnesių. Todėl Šiandien mes kalbame 35-40 zetabaitus, 40 milijardų do, e, baitų duomenų. Tai e, po penkių metų tas skaičius jau sudarys 175 zetabaitus. Kągi tai reiškia? Kadangi Europa kontroliuoja maždaug ketvirtadalį pasaulio duomenų, Tai mano kadencijos pabaigoje e, ma, Europos Sąjungai e, priklausys e, labai didelis skaičius, žymiai didesnis skaičius duomenų negu dabar. Pramonėje yra vis daugiau yra kalbama apie internetinėmis priemonėmis sujungtas priemonės, apie ligoninės, automobilius, gamiklas. Mes kalbame apie daiktų internetą. Kalbame išmanesias ligoninės, apie skaitmeninės e, e, gamiklas, <clears throat> prijungtuosius automobilius. Tai automatiškai sutelkia nepaprastai didelius duomenų skaičius. Ir duomenų klausimų ES turės būti e, priimama naujų sprendimų, nes skatiname įmonių e, novatoriškumą, net piliečių novatoriškumą. Aš galiu pasakyti, kad kiekvienas iš mūsų kuriame duomenis, esame duomenų generatorius ir 2030 metais bus maždaug 500 milijardų sujungtų elektroniškai objektų. 500 milijardų. Taigi matome, kad bus antplūdis naujų duomenų Ir šį kartą mes turime nepraleisti progos tos duomenys suvaldyti ir mes turime sukurti deramas veikimo sąlygas įmonėms. Įmonės turi pasinaudoti naujomis technologijomis, privalo jas jų potencialą išnaudoti ir mes tuo klausimu labai daug dirbame. Dar kartą aš sakau, kad reikia, e, nereikia pasirinkti protekcionistinio požiūrių, mes turime galvoti apie aišku ir nenaivų problemos sprendimą. Europos komisija, ypač jos dalis atsakingos už e, pramonės įmonių raidą, stengiasi apsaugoti vidaus rinką, e, ją transformuoti, pakeisti. Ir uh, E, suprantame, kad toje srityje atsiveria daug galimybių, todėl mes turime už, nugalėti naujasias rinkas atsiveriančias ne tik ES. Kaip jau sakiau, mes turime sukurti labai aiškę viziją ir labai aiškius tikslus. Ir visų pirma, greta dirbtinio intelekto mes turėsime kalbėti apie e, galimus e, deramą duomenų, deramų duomenų panaudojimo būdus Europos komisijos komunikatas, kuris bus skelbtas kovo mėnesį, apie tai kalbės. Dar kartą e, galiu pasakyti, kad dirbtinis intelektas turi e, būti pritaikoma, e, apčiuopiamas rytis. Duomenys iš esmės yra mūsų turtas ir mes turime galvoti, kaip ją panaudoti. Turime labai gerai kontroliuoti visą sujungtų daiktų grandinę kad dirbtinis intelektas taptų valdomas, mes visų pirma turime gerai susipažinti su ta grandinė ir sukurti galimybę suvaldyti tuos duomenis. Turime sukurti patikimą, etišką, atsakingą dirbtinį intelektą ir dar kartą galiu pasakyti, jis turi nenukrypti nuo mūsų bendrųjų vertybių ir bendro domenų apsaugos reglamento. Aš to klausimu pastaruoju metu e, labai daug dirbu ir dirbsiu, galiu pasakyti, kad pagrindinis mūsų tikslas - sutelkti dėmesį į e, įvairias duomenų kombinacijas, algoritmus, kokie tie duomenys, kaip, ką iš jų galima išgauti. Ar tie algoritmai yra suderinami su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. E, mes kalbame apie kasdienio gyvenimo reikalus, kalbame apie tokias rytis kaip kosmosas, taigi veiklos rytis yra nepaprastai plati. Reikia, kad kuriamoji politika atspindėtų visą vertybių grandinę, vertės grandinę, apie kurią aš jums dabar kalbu. Ir taip pat žiūrime, kaip sukurti naudos visiems. Jeigu sutelksime dėmesį tik tai į principinius sprendimus, e, kurie visų dirbtinio intelekto klausimų neišspręs, Mes iš karto išgirsime pasipriešinimo grupių, pasipriešinančių grupių. E, Taigi, tai yra pirmas dalykas, kurį aš jums norėjau paminėti. Kalbant apie dirbtinį intelektą, e, dirbtinis intelektas e, yra siejama su, su įprasinėmis prietaikomis, bet Taip pat turime kalbėti apie strateginės reikšmės dirbtinį intelektą. Turėtume stengtis diferencijuoti dirbtinio intelekto pobūdį. E, pavyzdžiui, e, klausimus, dirbtinį intelektą susijusius su sveikatos klausimais, medicinos reikalais ir kitais baziniais poreikiais, kuriuos dainuojame kiekvieną dieną. mūsų darbė turės būti atsižvelgiama į tuos skirtumus. Toliau. Tai tiek apie duomenis. Toliau. E, 5G. 5G ir dažnai svarstant šią temą. E, juk žinome, kad telekonim, telekomunikacijos tinklai, tai e, patys tinklai, duomenys, sąsajos jungtis ir kol kas tai dar nėra viskas taip sutvarkyta, kad būtų tinkamai apdorojami didžiuliai duomenų srautai. E, o 5G, penktos kartos internetas yra visiškai e, kita struktūra, globali struktūra. Ir e, dirbtinis intelektas šiuo atveju yra paskirstas visame tinkle, ne tik tinklo šerdyje, tai apima ir antenas, kaip žinote, rei, reikia daugiau antenų, nes dažniai skiriasi. E, vietoje galima naudoti antenas, kurios priima e, dažnį iki 400 gigų. Ir 5G yra tas penktos kartos internetas, yra paspartintas ketvirtos kartos internetas. E, ir bus galimybė nepaprastai sparčiai keistis duomenimis ir juos perduoti, e, pavyzdžiui, susietiesiems automobiliams, gamykloms, įmonėms, kurioms reikės tokių duomenų spartaus perdavimo. Tai yra visiškai nauja architektūra kurią reikės naudotis ir valstybės narės, žinoma, parlamentas, jūs pirmieji mm, tai pajusite ir kovo 20-ąją berots e, komisija paskelbs, kad reikia imtis šios užduoties, šios problemos ir primins valstybėms apie tai. Ir aš, norėsiu, aš norėčiau pasidžiaugti bendrų darbų, kurį e, nuveikė parlamentas, visos valstybės narės ir komisija, nes ji veikė valstybių narių ir parlamento rekomendacijų pagrindu ir teikiamas pasiūlymas dėl bendros architektūros, dė, įvertinami visi susiję rizikos veiksniai. Tas darbas jau e, vyksta nuo praėjusiu metu spalio mėnesio. Taip pat egzistuoja įrankių dėžutė ir valstybės narės nusprendė e, viską diegti, gyventinti etapais. Ir žinoma, valstybės narės jau daug nuveikė ir komisija remiasi tuo darbu. Tai tikrai labai didelis projektas telekomunikacijų srityje. O darbas, darbo esmė tai parengti ir patvirtinti taisyklės. Ir be bejonės Europoje turės galimybę dirbti visi tie operatoriai, kurie savo paslaugose laikysis tų taisyklių. Ir apie, tai dar kalb... apie tą technologiją kalbėsime, dar nes kalba eina apie technologiją, tele... telekomunikacijų technologiją, kur yra nepaprastai naši. Ir daugiau negu 50 procentų patentų pasaulyje sukurtų 5G yra su... Europoje. Ir tai Taip pat e, svarbu, kalbant apie įrankių dėžutę, nes kiekviena valstybė galės pasirinkti pagal savo poreikius e, tinkamiausią sprendimą įvertinusi rizikos veiksnius. Pramonės politika - tai labai svarbi tema. Daug apie tai kalbame, daug tarpusavėje kalbėjomės šią temą 2050-aisiais, jeigu žvelgtume į horizontą e, žaliojo kurso susitarimo evoliucija 2050-ieji reikš, kad jau bus e, kita karta, jau bus atėjusi kita karta. Ir per, tai, turiu tris minutės, e, atrodo, kad reiks sparčiau, dar gal dvi minutės papildomas turiu dėl, dėl savo, dėl mano portfelio masto aprepties. Taigi, e, pramonės strategijai tikrai reikia skirti dėmesio. Noriu priminti, kad e, darbas vyksta sektoriuose e, pagal atsižvelgiant į verčių grandinės ir pramonės strategiją, aišku, kalbant apie tai, reikia nepamiršti, kad mes bandome e, apriepti visą užmojų mastą e, žaliojo kurso susidarime, tai susijęs su skaitmeninimu, taip pat nuos, nuo savos energijos šaltinių uh, iš nuostabų šaltinių pagamintos energijos prieinamumas tinkamomis kainomis. E, taip pat e, sąjungos mastu reikia e, pasirinkti tinkamą energijos rūšių derinį. Taip pat reikia akcentuoti, kad energiją reikia siūlyti įmonėms tinkamą kainą. Žmonių, darbuotojų kompetencijos labai svarbu, taip pat prieiga prie žaliavų pirminių žaliavų, tai labai svarbu, kad Europa užsitikrintų tai, kad galėtų vykti moksliniai tyrimai ir inovacijos bei duomenys, apie tai jau kalbėjau. Taip pat e, e verčių grandinė įmo, į pramonės strategijoje susijusiu aišku su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir su tų įmonių galimybėmis ir gebėjimais e, E, pasinaudoti tomis strategijomis, išnaudoti savo žinias ir patirtį, e, skaitmen, išnaudoti skaitmeninius blokus, e, svarbu, kad jie atitiktų įmonių poreikius, ištekliai, kompetencijų augimas, evoliucija įgyvendinant visą persitvarkymą. Kalbant apie apsaugą, kalbėjome apie žalėjį kursą, labai svarbu, kad būtų, kad egzistuotų reikalingas mechanizmas apie tai kalbėjau, apie anglies CO2 mokestį tarp valstybinių mastų, taršos mokestį tarp valstybinių mastų, kad būtų įvežamos konkurencingos prekes, kad būtų jos pagamintos laikantis tokių pat reikalavimų kaip ir Europoje. Ir visa tai, visi šie dalykai, žinoma, susijęs su pramonės politika. Dar porą žodžių užbaigdamas norėčiau pasakyti apie gynybą ir E, kosmosą. Gynybos sektorius yra labai svarbus, tai yra mano portfelios dalis, portfelio dalis. Ir kaip žinote, yra rengiama, rengiama strategija, kuri apims visas valstybės narės, ES valstybės narės. Reikia parengti visus e, pamatinius, pamatinės nuostatas, nes gynyba turi būti visų reikalas, turi rūpėti visiems be išimčių. Toks yra pamatinis principas. Ir kosmosas galiausiai, kosmosas yra labai svarbis rytis. Kaip žinote, jau e, buvo pasiūlyta skirti reikalingas biudžeto lėšas šiais ryčiai. Darysiu viską, kad e, daugiametė finansavimo programoje tai ir būtų patvirtinta. E, kaip Taip pat tikriausiai žinote, kad vyksta Galilėjo programos valdysenos peržiūra, Kopernikus programa toliau plėtojama. Taip pat e, govsat.com ir SSA iniciatyvos atsirado. Tai būtina, kad bendryje ES galėtų ir toliau tobulinti visas E, kompetencija šioje srityje, kibernetiniai klausimai, kibernetinė apsauga taip pat svarbu. Aš bandžiau per 15 minučių e, viską pasakyti, tikiuosi, kad tai man pavyko. Ačiū, ponė komisijos nary, ačiū, kad pakalbėjote tokia įdomia tema. Turėsime galimybę dar pasigalbėti ir padiskutuoti kiekvieną iš šių temų nekantriai lauksime pramonės strategijos pristatymo. E, matome, kad tai tikrai jums, jūs įkvepianti ir jums artima tema - pramonės politika. Ir galėsime dar ateityje visomis tomis temomis padiskutuoti. O dabar 25 kolegos paprašė žodžio, bei taip pat koordinatoriai. Manau, kad pirmam kartui ne, nepavyks galbūt visiems suteikti žodžio. Koordinatoriai turės po tris minutės pasisakymui, paskui komisijos narys septynes minutės turės atsakymams ir žiūrėsime bėgant laikui, kiek dar kolegų turės galimybę pasisakyti ir, ir kreiptis jūs. Visų pirma, EPP frakcijos koordinatorius ponas Eller. Ačiū komisijos nariai. Aš esu vokietis. Ir labai entuziastingai e, sunusteikę šią temą ir kai mūsų komitetas nusprendė, kad parlamentas turėtų palaikyti jūsų kandidatūrą, tikrai dabar džiaugiamės, kad esate čia. Turiu, noriu aptarti keletą klausimų, taip pat ir praktinių. Daugybė jūsų paliestų temų, dėl jų dėrybos jau vyko nes investicijos ir daugybė iš šių sričių susijusios su investicijų programomis, pavyzdžiui, horizonto kitomis programomis. Ir manau, kad labai svarbu, jog trys institucijos geriau suvoktų, kaip sąveikauti, nes kitaip galime susidurti su kliūtimis, pavyzdžiui, dėl, dėl procedūrų EPP. E, e dirbtinio intelekto klausimų, kelia, kelia tam tikrų klausimų, nes tai neįtraukta į, į horizonto programą. Kalbant apie kitus klausimus, CATC programos. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, biudžete numatoma apkarpyti finansavimą. Ir kvantinių technologijų projektą komisija atidėjo. Todėl labai svarbu, kad trys institucijos, jeigu mes tikrai norime E, visas tas ambicingus projektus įgyvendinti. Nepamiršti, kad kai, ku, kai kurių projektų jau nebėra, komisija jų nebekontroliuoja ir kad visus klausimus dabar mes su, su parlamentas su taryba svarstome, o taryba gana konservatyviai vertina kai kuriuos siūlymus ir todėl darbas vyksta gana lietai. Toliau, sąžininga konkurencija. Akcentavome, kad reikia peržiūrėti konkurencijos taisyklės. Iš tikrųjų, reikia įvertinti teisės aktų tinkamumą. Buvo planuota. E, ir viskas darbas prasidėjo nuo oro uostų, o ne pramonės politikų. politikos. E, darbas vyko litai, du metus, parengta darbo tvarkė, tačiau darbo tvarkėje uh, dėmesys neskiriamas ne pramonės politikai, o valstybės pagalbos aspektams susijusiems su ta politika. Ir jau 3,5 metų planuojame valstybės pagalbos sistemos taisyklės. Tai arba turime paspartinti darbą šioje srityje, arba nekalbėti apie tos ambicingus užmojus. Turiu klausimą apie techninius aspektus, biudžeto prioritetus, taip pat techninius niuansus to klausimo. Kalbame apie E, vandenilio technologiją, tačiau e, pasirinkome partnerystę vandenilio technologijų atveju ir jau vyksta dėrybos dėl strateginio planavimo tarp tarybos ir parlamento. Svarbu, kad suvoktume, kaip institucijos dirba viena su kita, kad 21-aisiais jau tikrai galėtume imtis šių klausimų, nes atrodo, kad esame įstrigę, esame lėto institucijų darbo spastose, o kai kurie dalykai iš tikrųjų yra jau praeitie. Šį kartą naudosios chronometru ir matysite, kolegos, kiek kiekvienas turite pasisakymui laiko. Ačiū pirmininkė sako ponas Dani. Ačiū, norėčiau pasisveikinti su komisijos nariu ir pasakyti. Pasakyti štai ką per savo klausimus E, jūs e, kalbėjote apie daugelį dalykų, kuriuos šiandien pakartojote čia savo pasisakymę. Visų pirma, e, pramonės strategija. Europos pramonė išgyvena išbandymą ypatingo, testavimą ypatingo streso sąlygomis, kalbant apie žalėjo kurso susitarimą, apie tai, kad tai reiškia pramoniai, persitvarkymą ir kad tikėtina, kad pramonės, nemažai pramonės objektų bus iškelta, pati gamyba bus iškelta svetur. E, jūs kalbėjote apie kai kurias priemonės, apie e, koregavimo, prisitaikymo mechanizmą ir kalbėjote, kad tai bus kitais metais, bet galbūt tai šiek tiek per vėlų. Aš esu iš miesto, kuris tradiciškai yra e, metalurgijos pramonės vieta, tačiau Ukrainos, Kinijos e, produkcija baigia užplūsti Europos e, metalo rinką. Ir man atrodo, kad tie, kurie tikrai nori dirbti šiame sektoriuje, daug e, vilčių neturi. Dar vienas dalykas, kalbėjote apie Europos piliečius, apie tai, kad reikia, kad jos jais turi rūpintis, juos saugoti turi Europos institucijos. Aš to, su tuo sutinku ir čia reikia veikti kiek įmanoma greičiau. Kalba eina apie Europos piliečių duomenis. Ir tai susiję ir su pramonės politika. Manau, kad reikia viską žiūrėti visapusiškai holistiškai, kad e, tie, pavyzdžiui, duomenys, e, asmenų duomenys neatsidurtų vien tik tai kom, kompiuterijos debesyje. E, taip pat jūs kalbėjote apie, apie tai, kuo galėsime naudotis kiekvieną dieną visi ir apie sudėtingesnius aspektus, tačiau e, Pavyzdžiui, kalbant apie dirbtinį intelektą, tarkim, dronai gali būti panaudojami ir žudimo tikslais. Ir todėl reikia e, daryti šią atskirtį, bet remti Europos pramonę, nes ir taip atsiliekame nuo kitų valstybių, su kuriomis e, daugiausia konkuruojame. Bet jeigu dar labiau atsiliksime, tikrai labai daug prarasime. Much, uh, Ačiū pirmininkė, komisijos narys, sveikinu atvykus į mūsų posėdį. Aš tikiuosi, kad tai tik tai pirmas iš daugelio susitikimų, kurie įvyks per artimiausius kelius metus. Praeitą savaitę su pirmininkaujančia Kroatija mes diskutavome šiame komitete ir uh, pirmininkavimo prioritetai bus skaitmenimo darbo atvarkė ir jo susijimas su mūsų pramonės ir energetikos žalinimu. Jūs apie abu dalykus užsimintėte savo pasisakymę. Iš tikrųjų, Europos žalesis kursas e, sulaukė labai didelio pozityvaus dėmesio e, Europos parlamente ir man atrodo, suskaičiavus, kiek kartą paminėta žaliasis kursas, tai būtų dažniausiai tai minima frazė nuo kadencijos pradžios, bet reikia, aišku, nepamiršti ir žalio kurso kitos pusės. Tai yra ES pramoninė politika ir MVI strategija. Aišku, skaitminiai klausimai yra svarbus visur ir jeigu neužtikrinsime ES pramonės ir ekonomikos augimo, mes neišsaugosime ir klimatą. Tai kaip iš tikrųjų už, suderinti, kad tuos dalykus, kaip užtikrinti pusiausvyrą. Savo klausimuose jūs pasisakėte, kad jūs esate pasiryžęs įtvirtinti naują augimo strategiją Europoje. Kaip jūs tai suderinsite su žaliuoju kursu? Ir antras klausimas būtų, jūs daug kalbėjote apie MVI, jūs pabrėžite, kad bendroje rinkoje turi būti palankios sąlygos, taisyklės visoms kompanijoms ir didelėms ir mažoms. Kaip jūs viduje dirbsite, užtikrindamas, kad MVI iš tikrųjų neatsidurtų nepalankioje e, šios e, lygybės pusėje. Ir taip pat aš noriu pasitirauti dėl, ne vien tik tai apie komisijos vidinį darbą, bet apie bendrai strategijas ar galimus veiksmus, kurie galėtų būti numatyti, prie ko parlamentas galėtų irgi prisidėti savo darbų viduje, nes tie klausimai sulaukia daug dėmesio, tačiau tikroji vertė yra. Uh, kaip įvairios politikos priemonės tarpusavė dėrės ir veiks kartu, nes labai dažnai pasigendame sinergijos tarp skirtingų politikos krypčių, pasiūlymų, veiksmų. Tad ką galėtumėm padaryti visi kartu, kad užtikrintumėm tą sinergiją tarp skirtingų politikos priemonių. Ir paskutinis momentas, tai yra tai, ką jūs irgi paminėjote, tai yra startuoliai. Kaip konkrečiai mes galėtumėm padėti sartuoliams, tai yra vienas iš aktualiausių klausimų, tikriausiai, kuriuos sulaukėme iš verslo Europoje. Neužtenka vien pasakyti, kad mes remiame sartuolius, aišku, visi mes juos remiame, stengiamės uh, kažką padaryti, bet ką konkrečiai mes galime padaryti ir ką galėtumėm padaryti veikdami iš vien. Ačiū. Džabalova. Ačiū, poniai Dlabajovai. Dabar žaliųjų vardu Michael Bloss. He's not there and I... Jo nėra, aš jį pavaduočiau. Prašom. Ačiū komisarė už pasisakymą. Visiškai aišku, kad Paryžiaus klimato tikslus pasieksime tik tai turėdami strategiją e, žaliesiems pokyčiams pramonėje. Todėl išmani žaliųjų pramonės strate, industrijos strategija yra būtina tam, kad mes užtikrintume konkurencingumą, prieigą prie išteklių, energijos ir duomenų. E, visi tie faktai E, aiškiai rodo, kad žalioji pramonės strategija bus įmanoma tik tada, jeigu Europoje bus įtvirtintas klimato neutralumas ir iki 2050-ųjų, galbūt 40-ųjų metų priklausomai nuo žaliojo kurso bus galima užtikrinti. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip parlamentas formuluos savo poziciją taip pat. Mes turėtume visi prisidėti prie to, kad bent jau e, klimato, Paryžiaus klimato e, tikslų galėtume siekti ir įgyvendinti. Kas iš tiesų įrašyta jūsų strategijoje? Mes žinome, kad yra e, labai dideli šūkiai surašyti, platus, plačios ambicijos surašytos, bet kas yra labai konkrečiai įrašyta? Kitas dalykas - tų priemonių efektyvumas. Koks jis bus? Akivaizdu, kad per tą permainų procesą e, mes e, kažko pasieksime tik tada, jeigu uh, bus atsižvelgta į sunkiosios pramonės industriją, žalvo apie plieno pramonę, apie tas pramonės šakas e, kaip chemija, e, tik, uh, aliuminis, stiklas, popierius, kuriams reikia labai daug energijos. Ar jūs galvojate apie tos pramonės poreikius ir kokių konkrečių priemonių siūlote? Kaip galime Europos pramonės strategiją pagerinti, įvertindami kiekvienos valstybės narės nacionalinės strategijas ir kad jos nesikirstų tarpusavyje? Kitas klausimas. Labai svarbu uh, atsižvelgti, kaip e, žmo, į žmonių interesus tame permainų procese. V, visos suinteresuotos pusės turi atsižvelgti regionų gyventojų poreikius. Mes norime užtikrinti, kad e, tie žmonės e, nenukentėtų. Permainų procesas galės egzistuoti tik tada, jeigu bus galvojama apie aplinkos apsaugą, apie pramonės interesus ir apie gyventojų poreikius. Aš pati e, manau, kad šis permainų etapas ekonomikoje bus labai svarbus, bet mes norime, norime kad ekonomikos permainų politika būtų gyvendama greitai ir veiksmingai, kad e, permainų planas e, leistų sukurti klimato požiūrių neutralią ekonomiką, atsižvelgiant į įmonių ir į rinkos poreikius. Ačiū. Much, uh, ID, senior... ID frakcijos vardu, ponas Borkija. Al, al komisario. Ačiū pirmininkė. Uh, Sveikinu komisijos narį mūsų posėdėje. Mačiau jūs Paryžiuje, kuomet e, darėte pareiškimus dėl to, kad reikia uh, CO2 korekcijos prie sienos mechanizmo, kad apsaugotume mūsų pramonę nuo nesažininkos konkurencijos. Ar aš galiu pritarti tokiems pareiškimams? Iš tikrųjų, jau mm, seniai yra kalbama apie tai ir komisijos narys Hoganas apie tai užsiminėjo ir komisijos pirmininkė Van der Leyen apie tai kalbėjo taip pat. Panašu, kad iš tikrųjų komisija juda jau tą kryptimį, bet nežiūrint tokių, to, tokios pozityvios išsakomos linijos, uh, tai, ką pasakė komisijos pirmininkė Van der Leyen e, Davos e, įvykusiame neseniai susitikime, klaidinančiai skamba. E, kalbama apie pastangas, kurias Kinija tarsi deda, kovodama su CO2 emisijomis nacionaliniu lygmeniu. Taigi mus neramina tai, ką pareiškė ponia van der Leyen. netaip seniai ir kanclerė Merkel kritikavo mm, šį mechanizmą. Tai e, panašu, kad bandoma tą mechanizmą užgniaušti dar net jo neįdėgus, nesukūrus. E, mes galvojame, kad iki metų pabaigos ar bent jau kitų metų pradžioje bus komisijos pasiūlymai to klausimu, tačiau dabar baiminamės, kad tokio pasiūlymo arba iš vis niekada nesulauksime, arba tas pasiūlymas bus labai menkų užmojų, kad nebūtų supykdyti kiti stambus veikėjai tarptautinėje arenoje. Taigi aš noriu pasiteirauti komisijos nario, ar iš tikrųjų yra rimtų ketinimų tokį mechanizmą patvirtinti ir jeigu taip, tai koks būtų numatomas tvarkaraštis. ECR frakcijos vardu ponas Krasnodepski, koordinatorius ir komiteto vicepirmininkas. Ačiū pirmininkė. manau, yra pakankamai būdinga tai, kad didelė dalis laiko yra skirta skaitmeniniams klausimams ir manau, kad tai yra teisinga. Uh, Aš norėčiau pasiteirauti, galvojant apie jūsų ilgalaikę strategiją, ar jūs mm, numatytumėt kažkokią vietą ir tradiciniai pramoniai, ar tradicinė pramonė turi kokių šansų toliau plėtotis Europoje. Užsibrėžėme labai plačių užmojų um, tikslus, turime žalį kursą, Be to, aišku, ir, ir breksitas vyksta, labai svarbi šalis pasitraukia iš ES. Mes žinome, kokį vaidmenį Junktinė karalystė vaidino mokslo tyrimų srityje, dėl dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, taigi Junktinė karalystė pasitraukė, o mūsų laukia didžiulės transformacijos sėtinos su žaliųjų kursu. Be to, Ir iš tarybos girdime mm, atitinkamos informacijos, kad greičiausiai biudžetas, e, daugiametė finansinė programa bus karpoma. E, taip pat turime ir tikrai labai didžiulių projektų, sakykime, gynybos projektas, kuris panašu bus, e, neteks gal pusės biudžeto, bus apkarpytos lėšos. Uh, Ir tai reiškia, kad jau mūsų programos nebegalės plėtotis visų mastų. Taigi, kaip, kaip įveiksime tokias problemas, kaip susidorosime su tuo, kaip išsaugosime mūsų pramonę Europoje, taip pat ir tą tradicinę pramonę. Ir mano trečias klausimas būtų Žinome, kad yra rimtų nuomonių skirtumų tarp valstybių narių dėl e, mūsų saugumo užtikrinimo. Ar jūsų manimu būtų įmanoma kažkaip tos nuomonių skirtumus įveikti? Kanclerė Merkel pasisakė palankiai apie bendradarbiavimą su Kinijos kompanijomis. Ką Jūs galvotumėte? Na ir pabaigai guoja vardu Marisa Matijas dar koordinatorė. Jei jos nėra, panas Botenga? Ne. Tai tada komisijos nariui suteiksiu žodį septynioms minutėms, o po to dar 29 kolegos yra užsirašę jūsų klaustis, klausti. Bien, merci. Merci, merci. Ačiū. Ačiū koordinatoriams už klausimus. Visų pirma, e, iš eilės bandysiu atsakyti. Daug kas jau yra nuveikta. Pono Eller klausimas. Jau e, stengiamės laikytis jūsų nurodytos sekos. E, paramos jums suteiksime. Yra visai lie projektų E, biudžeto svarstymo procese jų finansavimas yra sumažintas, bet kai kalbame, pavyzdžiui, apie gynybą, e, kalbėjote apie kvantinius projektus, kurie yra labai svarbus ir mes turėsime į tai atsižvelgti. Todėl aš labai atidžiai stebėsiu, kur mes nuėjome šiuose dėrybose. Pirmas dalykas, turime žiūrėti, kas jau sukurta ir kas pasiteisino, o kitas dalykas, mes turime vertinti biudžetinės galimybės dėl konkurencingumo. Ačiū, kad paminėjote tą temą, nes ta tema labai svarbi. Aš galiu priminti, kad e, mano misijos laiške ir ponios Vestager misijos laiške būtent apie tai buvo kalbama ir tai turės būti siūloma. Aš darau, ką reikia, savo ruoštų. Stengiuosi išklausyti daugelį interesų dėl to, kaip konkurencija rutuliuojasi, pramonės strategijoje, kaip e, ji bus įtvirtinta. Ir aišku, turime išklausyti ir valstybių narių, ir parlamento, ir Europos komisijos atstovų. Mes turime galvoti, kaip konkurencingumą pagerinti, atsižvelginti tai, kas ką tik buvo įvardinta. Žalesis kursas, skaitmeniniai pokyčiai, e, geopolitiniai interesai, apie, kuriuo, interesai, apie kuriuos Europos komisija labai daug kalba ir pataskaitas rengia. Kitas dalykas e, PCI. Taip, yra temų, kurias e, e, aptarinėjame plačiai, daug kalbėjome apie vandenilį, jau ankstesnės kadencijos komisija daug čia yra nuveikusi. Labai svarbi ši priemonė. Šiame sektoriuje e, turime dėti daugiau pastangų ir pirmiausia, galvodami apie pramonės strategiją, turėsime pasverti visą eilę projektų, kurie turės būti sukoordinuojami e, tarp e, e, įmonių, valstybės ir Europos lygmens. Ponas Nika pateikė klausimą dėl pramonės strategijos. Be abejo, konkurencija kelia rimtų susirūpinimų ir e, galiu pasakyti, kad e, atsakomybė turi būti aiškiai apibriešta. <clears throat> Ne tik jūs šį klausimą keliate. Koregavimo prie sienos mechanizmas, kalbu apie CO2 taršą, yra aptartas žaliajame kurse, kuris jau buvo pristatytas visas. Todėl mes e, praėjus porai savaičių žaliajame kurse numatytų tikslų jokių būdų nemažinsime. Planas pristatytas, jį paremė visi, skaitant ir Europos parlamentą, ir valstybės narės jį paremė, taigi čia jokių dviprasmybių nėra. Ir e, anglės dvideginio koregavimo mechanizmas bus ta priemonė, kuri e, reikalaus papildomų paskatų ir mes darysime viską, ką galime Yra temų, kurios reikalauja veikti nedelsiant. Duomenų kaupimas. Mes norėtume, aišku, kad didžioji dalis duomenų būtų kaupiami ir apdorojami Europoje. Tai eina į pasiūlymus, kuriuos aš pats e, teikiau, teiksiu savo strategijoje. Martina Džabalova. Dėl uh, viso žaliojo paketo, e, žaliojo kurso ir ekonomikos augimo. Akivaizdu, kad norime sukurti strategiją, kuri turi būti subalansuota ir orientuota į augimą. Pramonės strategija atsižvelgia į visą eilę papildomų elementų, kurių, iš kurių aš išskirčiau du kompetencijų gerinimas, kompetencijos augimas, tai yra labai svarbu mūsų piliečiams, ir konkurencingumo ir produktivumo gerinimas. Jeigu mes norime e, išlaikyti ekonomikos augimą Europoje, norime, kad Europa išliktų e, Europa, kurie turės gyventojų skaičių daug maž nekintantį per artimiausius metus, bet norime, kad jie išliktų augančio produktivumo kontinentu, tai privalome e, visą tai atsižvelgti industrinėje strategijoje, pramonės strategijoje. Kaip jau sakiau, žaliajame kurse apie tai yra kalbama, yra visa eilė elementų, kur yra sėtini su konkurencijos gerinimu ir produktivumo gerinimu. Aš norėčiau pasakyti, kad mes kalbame apie tikslus 25 metams, tai nėra kažkas, kas bus padaryta staiga per savaitę. 25 metai reiškia ištisą kartą. Taigi mes dabar uh, turime pradėti dirbti, galvodami apie tolimą perspektyvą. Mes sukursime priemonės, mes sukursime naujas technologijas, naujus gamybos metodus ir pagerinsime konkurencingumą. E, mažos ir vidutinės įmonės tai yra labai svarbus elementas. E, tai yra mūsų vertės grandinės būtiniausia dalis. Ir aš jau ką tik sakiau, kad e, visa pramonės strategija, žiedinė ekonomika ir daugelis produktų, kuriuos ateityje norėsime gaminti, tai bus produktai, e, kurie bus neretai bendro naudojimo ir jais į žiedinę ekonomiką, tokios pat bus ir paslaugos – neatsiejami nuo mažų ir vidutinių įmonių vaidmens. Bendrai kalbant, viskas, kas sieja mažas ir vidutinės įmonės ir stambesias įmonės, turi būti įrašyta į e, mūsų pramonės dosie, ypač jau mažų ir vidutinių įmonių dalį. Dar viena tema kalbėjote apie startuolius. Be abejo, tai yra labai svarbi tema. Jūs kalbėjote apie finansavimo mažinimą. Kalbame apie realios bendrosios rinkos sukūrimą. Skirsiu labai daug laiko e, tam klausimui, kaip ir jūs. Galite manimi pasitikėti. Stengsime pašalinti kliūtis, kurios e, e, trukdo startuoliams plėtotis ir veikti. Apie visą tai mes dar svarstome. Dėl žaliųjų koordinatorius, neprisimenu pavardės, ponia čia sėdinti. Norėčiau tik pasakyti, kad be abejo strategija aiški Jūs sakėte, kad tai yra Europos ligmens strategija, o galbūt reikėtų nacionalinio ligmens strategijų. Aš noriu pasakyti, kad mes norime bendrųjų tikslų. Žinote, kad CO2 sienų nepripažįsta, todėl mes turime kalbėti apie Europos masto tikslus. Tuos tikslus remia visos valstybės narės ir valstybės narės prie to prisideda kaip įtraukti pavienius asmenys. Jūs teisi, tai yra labai svarbus elementas. Prisiminkime, kad dabar yra visa eilė regionų, kurie gali pasinaudoti e, tradiciniais fondais, pagristais, teisingai jiems teikiamais fondais, bet greta to mes turime garantuoti, kad e, politika, politiniai planai būtų greitai pritaikomi. Aš sakiau, kad dabartinis mūsų planas yra orientuotas į 25 metus, taigi vieną kartą. Ir mes turime galvoti apie finansavimo mechanizmus, investavimo mechanizmus, e, kurie leistų e, įgyvendinti tikslus e, su ilgalaikėmis paskolomis ar paskolomis, kuriuoms yra taikomos labai mažos palūkanos. Mes galime numatyti tam tikrą finansavimo abonentą daugeliu, daugeliu metų, kuris e, apimtų visus su vienu ar kitu projektu susijusius veikėjus ir tokiu būdu visas e, perėjimas būtų palengvas, tos permainos vyktų sklandžiau. Aš ką tik sakiau, kad e, pasienio koregavimo mechanizmas nebus sustabdytas, jis bus įgyvendintas, sprendimas buvo priimtas, parlamentas jį paremė, taigi tai yra dabar jau neatsiejama bendrosios žaliosios politikos dalis. Ir kai mes įgyvendinsime, pritaikysime visą eilę normų, bendrasis žaliojo lauko mechanizmas turės, parodys, kokiu atneš rezultatų. Ir mes galėsim tada aiškiau pasilyginti save su konkurentais. Man atrodo, kad tas e, procesas bus labai svarbus mūsų pramoniai. Kolega Krasnojemski, jūs kalbėjote apie skaitmeninę pramonę. Iš tiesų, tai ir eina į mano kalbą, tai yra labai svarbus e, aspektas. mažos vidinės įmonės sudaro 24 procentus e, Europos įmonių. Esu skaitmeninės įmonės sudaro 24 procentus tokių įmonių. Ir labai svarbu, kad e, jų gamybos ir veikimo metodai plėstusi, kad vartotojų mastas plėstusi, klientūros apimtis didėtų. Ir e, kaip aš jau ką tik sakiau, turėsime galvoti apie tokių įmonių poreikį, galvojant apie žaliojo kursą įgyvenimą. Aš aiškiai matau, kokie yra skirtumai tarp valstybių narių, pavyzdžiui, gynybos politikos rytyje. Europos gynybos pramonės interesai e, yra formuojami taip, kad galėtų būti atsižvelgta į visas valstybės, kad visos valstybės narės galėtų gyventi, e, dalyvauti, atsiprašau, ir e, artėjančiais metais mes paskelbsime visą eilę strateginių projektų. Visų pirma, galvosime, kaip įtvirtinti technologinius e, pokyčius. Norime, kad dalyvautų visi. Visų pirma, galvoju apie mažas ir vidutinės įmonės ir e, valstybių narių lygmenių svarbės įmonės. Ir e, tikiuosi, kad mes galėsime sukurti reikalingą įrangą ir nacionaliniam ir Europos lygmens įmonėm E, gynybiniam mechanizmui. Ir viskas. Sveiks. Mhm. Pavrimo. Pirmininkas labai griežtas. Ne, iš tikrųjų tai ne, nes daugybė įdomių klausimų buvo užduota ir tikrai buvo svarbu juos atsakyti. Dabar antrasis raundas. E, pirmininkas dėkoja vertėjams, jeigu jie pasiliks ilgiau, bet uh, E, tikrai pasisakymui numatoma po minutę, o paskui komisaras atsakinės e, į klausimus sugrupuodamas juos, nes neįmanoma atsakyti juos e, visus atskirai. Pirmininkui, buvusiam parlamento pirmininkui Buzekui žodis. Ačiū, pirmininkė, ačiū. Komisijos nari, kad atėjote pas mus, jūs kalbėjote apie pramonės strategiją, mūsų pramonės mm, nepriklausomumą Aš noriu pakalbėti apie plieno uh, gamybą. Jo gamybai reikia kokso. Ir mes, ES, e, Vokietija, Prancūzija, Italija, Rumunija, Lenkija, esame priklausomi. Kalba eina apie didžiulę plieno pramonę ir koksą reikia išsive, įsivežti iš Mozambiko, Kinijos. E, ir svarbu, kad ta medžiaga išliktų, ta žaliava išliktų strategiškai svarbių ž, ž, žaliav, ž, svarbios žaliavos sąraše. Aš tikiuosi, ponė komisijos nari, kad tą koksą, e, anglės koksą į, į tą sąrašą tikrai įrašysite. Ačiū toliau, ponė Patricija Toja. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu itališkai. Turiu porą pastabų apie žaliojo kurso susitarimą ir pramonę. Kai kas savo, kad labai bus sunku suderinti e, pramonę su tuo sustarimu, kiti sako, kad tai bus puikia galimybė. Aš žin, manau, kad mes e, CO2 atsisakymo tikslų pasieksime tik tuo atveju, jei padarysime didžiulį technologinį šuolį, ypač energetikos sektoriuje, e, pramonės, tai, tai susiję ir su pramonė ir technologija. E, E, kaip žengsime tą didžiulį technologinį šuolį. Moksliniai tyrimai, inovacijos, įmonių veikla, bet reikia nepamiršti ir pramonės politikos, kurioje reikia sinergijos, kad visa tai būtų apjungta. Turime sustiprinti kai kuriuos veikėjus. E, duomenų apdarojimo klausimas yra aktualus, nes jeigu su, susilpninsime savo geriausias įmonės, tai, tai tikrai e, tai nebus mums palanku. Dekarbonizavimo pasieksime tik tuo atveju sustiprinsime savo svarbiausias įmonės. Ačiū komisijos nariai už tai, kad pristatėte savo politinius prioritetus. Jūs labai aiškiai kalbėjote, pasisakėte uh, už Europos konkurencingą ir stiprią uh, pramonę, sakėte, kad jeigu kinai ir amerikiečiai norės veikti, vykdyti verslą Europoje, reikės laikytis mūsų taisyklių. Ir aš manau, kad reikia, turi baigtis naiviosios Europos laikas. E, skaitmeninimas, susietumas, optiniai kabeliai, kibernetinė apsauga, visa tai susijęs su svarbiausiu mūsų sektoriumi ir tai užtikrina Europos uh, auton, uh, strateginę autonomiją. Uh, komisija turi E, visų tuo rūpintis. Kovo ketvirtąją pristatysite svarbiausius aspektus e, pramonės e, strategijos ir ką Jūs manote apie Europos strateginę autonomiją kosmoso gynybos srityje, taip pat aeronautikos skaitmeninimo srityje. Ačiū, ponia Karvalijo, frakcijos koordinatorė. Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Kaip jau buvo pasakyta, kai kurie pramonės, kai kuriuos pramonės sektoriuose sunkiau pasiekti CO2 atsisakymo nei kitose. Tai labai, pažiūrėjau, kalbėjome apie plieną. Taip pat turime kalbėti apie kitas energijai imles sritis ir taršias sritis, tokias kaip cemento gamyba, kad tuos sektorius pertvarkytume. Reikia tikros revoliucijos technologinių požiūrių. Todėl reikia daug mokslinių tyrimų, bandomųjų projektų, masto, kad visa tai būtų pademonstruota. Ką darysite, kad moksliniams tyrimams ir technologijų plėtotai būtų skiriama daugiau lėšų es mastų valstybėse narėse ir privačių investicijų kontekste. E, toliau žaliųjų vardu ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, sveikinu pradėjus dirbti ir linkiu žinoma visokiojo sėkmės. Girdėjau iš jūsų pasisakymo, kad jūs sakėte, kad iš trečiųjų šalių importuojamiems gaminiams turi būti taikomi tie patys reikalavimai kaip ir Europos Sąjungoje. Tai aš tikiuosi, kad ne tik tai pačių gaminių reikalavimams, bet ir gamybos technologijai, darbo saugai, aplinkosaugai ir žinoma atitinkamos klimato kaitos priemonėmis. Šiuo metu yra tik tai nustatyta arba rekomenduota elektros importui iš trečiųjų šalių taikyti tos pačius reikalavimus, bet tai tik tai rekomendacija šalim. E, iki šiol priekybos sutartyse apie tai nėra užsiminta. Tai nuo kada tą mes galim tikėtis, kad bus pateikti jūsų pasiūlymai ir galėsim čia svarstyti. Ačiū. Thank you very much, uh, Madame Galvez Munoz. Pone Galvez Munoz, vicepirmininkė, kalbėsiu ispaniškai. Pone Breton, sakėte, kad per pirmosios šimtas dienų, per tas pirmasis šimtas dienų su e, komisijos pirmininkė pristatysite skaitmeninės srities e, planus ir, ir kad ketinate įtraukti parlamentą į tą darbą. Ir sakėte, kad sieksite geresnio parlamento ir tarybos darbo, bet noriu paklausti, kaip konkrečiai rengėtės įtraukti parlamentą. Uh, į Europos prekės ženklo skaitmeninėje srityje kūrimą per tas pirmasias dienas. Taip pat šią, tikiuosi, kad į šį darbą ketinate įtraukti ir e, lyties perspektyvą, nes Baltojoje knygoje, Baltosios knygos projekte, kiek mačiau, kol kas nemačiau nieko, kas būtų susijęs su lyties aspekto integracija. Ponas Marijani ID frakcijos vardu, ne, tuomet ponas Barensen. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau kalbėti apie liustų mechanizmų gamybą. E, Niderlanduose, pavyzdžiui, dabar eksportuojama į Kiniją e, ir JAV ir eina kalba, pavyzdžiui, apie tai, kad nebus eksportuojama į Kiniją ir aš noriu paklausti, ką jūs galvojate, kokia bus jūsų pramonės strategija, kaip jūs apginsite Europos pramonės e, pozicijas, ypač technologijos rytyje, ypač kovojant, e, dalyvaujant tose varžytuvėse technologinėse su JAF ir Kinija. Ir kitas dalykas dėl, pavyzdžiui, elektros autobusų e, koncesijų sutarčių e, su yra įvairių abejonių dėl finansavimo galimybių, ypač kai eina kalba apie importą iš Kinijos. Ką Jūs galvotumėt vėlgi, kalbant apie pramoninę strategiją, kaip apginsite mūsų pramonę nuo nesažningos konkurencijos iš kitų valstybių, kad mūsų kompanijos galėtų irgi atsilaikyti? Kokia bus e, apsaugos strategija taikoma?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 Mes Svetlana kalbėjo apie e, svarb... jūs kalbėjote apie svarbius dalykus, dirbtinį intelektą ir kitus dalykus. Ir aš galvoju, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbu um, mūsų e, dujos ir brandalinė energetika. Žalėsis kursas turbūt bus neįmanomas be jų panaudojimo e, tam tikrų laikotarpių. Tai ir, ir davosi prieš kelias savaitės buvo kalbama apie tai, kad prieimus į naują taisyklės, kitas taisyklė turi būti panaikinta, to principo turi būti laikomasi. Pane Linderlain kalba apie vieną taisyklę, kad vieną taisyklę prieimus vieną reikia panaikinti. Ką Jūs galvojate apie mūsų situaciją? Minio, SND.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 ir ES reikalingos priemonės, kad mes taptumėm patikimų partnerių daugia šalėje arenoje. Ir aš norėčiau kalbėti, pavyzdžiui, apie Europos kosmoso erdvės programą. Aš buvau šešienis pranešėjas socialdemokratų frakcijos vardu dėl šio pranešimo ir buvo trijų partijų, buvo trišalis e, tarp institucinis susitarimas šiuo klausimu. Vienintelis dalykas, ko trūko, tai finansinės pusės. Uh, pirmininkaujant Suomijai buvo apkarpyta skaitmeninės Europos programa ir horizontas Europai taip pat buvo um, praskiestas, tikrai ne, ne, negerai yra, kaip, pažiūrėjau, tokios programos kaip Kopernikus uh, nukenčia, uh, ypač kai kalbame apie transformacijos procesus um, energetikos rytyje. Taigi, ką Jūs, komisijos nariai, galėtumėt pasakyti apie tai? Aspekorino. <clears throat> Arvoisa puheenjohtaja ja... Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Europoje mūsų pramonė yra nepaprastai priklausoma nuo žaliavų e, importo. Ir ypač retųjų metalų srityje mes 90 procentų priklausome nuo importo iš Kinijos. Norime skatinti elektrinių e, transporto priemonių plėtrą mūsų rinkoje, tačiau mes patys labai mažai turime e, natūralių e, žaliavų, pavyzdžiui, kobalto ar panašiai, kurių, būti, kurių reikia tam, kad būtų galima pagaminti baterijas. Taigi, mano klausimas būtų toks, ar šioje srityje, retų metalų srityje, jūs kažką ketinate padaryti. Nevaisiu. Ačiū, ponia Varsula von der Leyen. Uh, Liepa pati pasakė, kad MVI yra Europos ekonomikos stuburas skaitant žinias apie skaitminę Europą, yra išryškinamos dvi problemos dėl Europos skaitminės darbo atvarkės, mm, kas gali trukdyti mums pasiekti visų verslo ir politinių tikslų dėl, dėl klimato, dėl priekybos. Yra sakoma, kad trūksta 900 tūkstančių žmonių su skaitmeniniais įgūdžiais užpildyti esamas dabar tušias darbo vietas. Taigi, ką jūs ketinat padaryti šio klausimu? Baros. Yra dar kita problema, kad mm, skaitmeninėje srityje reikia mm, bent pusės darbuotojų kvalifikacijas pake, padidinti, pakelti tam, kad būtų galima patenkinti Europos ekonomikos poreikius. Kolik bus Lager Grins. Mr. Commissioner, thank you. Bus Lager žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė komisarė, aš noriu pasirauti dėl duomenų strategijos dviejų dalykų. Visų pirma, jūs sakėte, kad norite, kad duomenų saugojimą Europoje jūs norite paversti prioritetu. Kaip jūs galvojate, kokios čia galėtų būti paslaugos pasiūlytos? Antras dalykas, jūs kalbėjote apie anonimizuotų pramoninių duomenų keitimąsi tam, kad būtų galima paskatinti mūsų ekonomikos augimą. Tačiau pasidalyti duomenys gal yra pramoniniai svarbus duomenys, tačiau jie nėra svarbus individualių pagrindų, taigi kaip jūs priversti atskirus subjektus dalytis tais duomenimis, ar jūs keisite konkurencijos teisės aktus, ar jūs kažkokias tai kitokias paskatas numatote. Pone Solis Baris. E, Ačiū, ponė pirminkė. Europoje turime talentų, e, pasaulinio lygio e, tyriejų mokslininkų, verslininkų, tačiau e, problema yra ta, kad startuoliai sunkiai įsibėgėja ir sunkiai auga dėl to, kad trūksta mm, didelio masto finansavimo. Ir daugybė įmonių išsikelia iš ES nes nepakanka lėšų, kad galima būtų jas finansuoti, kad išsiplėstų ir išsikelia ten, kur turi daugiau galimybių aukti e, tie, e, tie inovatyvus E, projektai. Ir trečio, ketvirto ligmens kapita, kapitalo finansavimas, prieinamumas yra daug geresnis. Junktinėse valstijose tai reiškia prarandame žinias, e, žmogiškus išteklius, kapitalą. Ką ketinėte daryti, kaip ketinėte keisti MVI strategiją, kad atlemtumėte, išspręstumėte ES egzistuojančią finansavimo problemą, ypač kad startuoliai turėtų galimybę aukti ir plėstis. Uh, ką, ir ką darysite, kad startuoliai gimę Europoje galėtų čia aukti ir plėtotis toliau? E, APP vardu, vasministras pirmininkas, Onas Kubilius. Komisijos nariai, labai ačiū už jūsų pasisakymą. Jūs visiškai teisingai pasakėte, duomenys yra mūsų ateitis, ateities išteklius. Jūs labai teisingai viską pasakėte tuo klausimu ir aš turėčiau e, du klausimus greta duomenų dar yra ir kitų dalykų, kurie labai sparčiai plėtojasi, keičiasi, pavyzdžiui, genų um, redagavimas. Čia gali būti daug verslo galimybių, um, netgi priemonių gali būti atrasta kovoti su klimato kaita. Europos Sąjunga yra gana keistoje situacijoje, kuomet tai yra draudžiama, kai tuo tarpu, kai pagrindinės e, pasaulio valstybės, tai nuo, nuo JAF iki Kinijos, tą jau daro. Ką jūs ketinate padaryti šioje srityje? Antras klausimas. Aš esu iš Baltijos valstybės, iš, iš Vidurio Europos ir mm, be tokių valstybių, klausimų, kurie visiems yra aktualūs, tai yra pasaulinė konkurencija, mes turim dar ir tokių specifinių regioninių klausimų. Pavyzdžiui, kad mūsų konvergencija lėtėja, mūsų ekonomika lėtėja, taigi mums reikia pramonės strategijos, kuri būtų nukreipta į mūsų klausimų sprendimą. Tai kaip jūs į tai žiūrėtumėt? Pone Tot. Thank you, dear commissioner. Komisarė, ačiū, kad atėjote į įtrė komitetą. Mano nuomonė, e, besivysačios skaitinės e, technologijos, kaip pavyzdžiui, robotai leidžia sukurti naujas paslaugas e, ir produktus, kurie atveria naujas galimybės mūsų ekonomikai ir visuomeniai. Aš manau, kad geri pavyzdžiai, pavyzdžiui, yra išmanioji namų aplinka ar kitos technologijos. Uh, tam, kad būtų galima pasinaudoti čia atsiveriančiamis galimybėmis dėl tokių naujų technologijų ir produktų, reikia e, skatinti investicijas į besikūrenčias naujas technologijas. Mano nuomonė, tik tai aiškus nurodymai iš komisijos pusės leis paskatinti tas investicijas. Ir aišku, derinant tai su mokslo tyrimais ir technologijų raida būtų galima pasiekti didelės naudos kiekvienam piliečiui ir verslui. Taigi aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šią klausimą. Kokiu papildomu veiksmu komisija ketina imtis? tam, kad būtų galima sukurti tą pasitikėjimą, aiškumą, garantijas tiek vartotojų, tiek kompanijoms. Thank you very much. Uh... Madame Kutažar. Labai ačiū, ponė Kutažar. Ačiū pirmininkė, sveikinu gerbiamą komisijos narį. E, labai džiaugiuosi, kad jūs e, paminėjote dirbtinį intelektą, e, jo nepažeidžiamumą. Tai yra labai svarbus dalykas, bet mes turime spręsti visus su juo susijusius iššūkius. Dirbtinis intelektas sukurs daug neligybės, ne tik lyčių požiūrių, bet ir bendrai rinkoje. Kokiu planu turite tam klausimui spręsti? Taip pat norėčiau paminėti kitą man labai tem, rūpinčią temą. Duomenų panaudojimo kaip bendrojo turto. Kaip mes galėsime e, naudoti tuos duomenis taip, kad neatsirastų uh, skaitmeninis feudalizmas, kai duomenys bus neteisingai koncentruojami. Kolega Andersen. Kolega Andersen. Greens. Thank you. Kolega Andersen. Ačiū, ponė Breton. Aš esu prie mm, kibernetinių duomenų saugumo centro pranešimo vienas iš autorių ir aš norėčiau jūsų apie tai paklausti. Suprantame, kad kibernetinis saugumas yra viena iš svarbiausių temų artimiausiems metams, tačiau dabar matome, kad mūsų reakcija yra gana silpna. Aš norėčiau šiek tiek daugiau sužinoti, kokiu planu jūs turite kibernetiniam saugumui bendrai, kokiu uh, savokų kursite kiberneto saugumo srityje, kokio teisėkūrinio darbo imsitės. Norėčiau iš jūsų daugiau išgirsti apie šį dosiją. Žinote, kad tarp valstybių narių nuomonės labai skiriasi, mes turime ieškoti sprendimo ir kibernetinio saugumo požiūrių turime siekti daugiau pažangos. Ką jūs tuo požiūriu planuojate? Ačiū. Čia. Labai ačiū, Eva Kailiai. Thank you. Um... Ačiū. Taigi, gyvename besikeičiančiame pasaulyje. Gerbiamas komisijos narė, aš norėčiau paklausti. Ketvirtoji pramonės revoliucija vyksta Atsiranda naujos technologijos, atsiranda duomenys. Taip pat paradoksas - globalizacija sukūrė protekcionizmą. Kaip galime apsaugoti, išvengdami protekcionizmo? Aš sakyčiau, kad išgyvename technologinį šaltąjį karą. Tuo pat metu kai kurios valstybės narės e, užima internetą ir kaupia saugumo duomenis. Mes norime sukurti pasaulinius standartus apsaugai. E, duomenų judėjimui, taip kaip, kad esame sukūrę standartus asmenų ir paslaugų judėjimui. Kaip jūs tą paradoksą sureglamentuosite? Nu, nes mums reikia vizijos ir norime išlikti svarbus pasaulinėje rinkoje, konkurencingi. Kaip to pasieksime? Kaip subalansuosime rinkų poreikius ir asmenų poreikius? Kaip apsaugosime privatumą? Tai yra demokratijos esmė. Tuo pat metu neišvengiamai turėsime naujų prievalių, neuždusindami naujovių. Nelengva bus tą padaryti. Aš matau, kad jūs e, turite daug žinių, tikiuosi, kad jūs rasite reikalingų sprendimų. Ačiū, turiu panas Salinį. Ačiū. Labai trumpai trys punktai. Visų pirma, anglės dvideginio mokestis. Tai priemonė, kuri yra būtina dabartinėmis sąlygomis. Jis neturėtų pakeisti ETS sistemos. CO2 mokestis ir ETS sistema turi egzistuoti viena šalia kitos, nes kitaip, e, jeigu to nebus, pramonė tiesiog išnyks. Kitas komentaras bendresnio pobūdžio. Man atrodo, kad jums tenka labai svarbus darbas, svarbi užduotis. Bet visiems jūsų tikslams įgyvendinti reikės biudžeto. Ir ypač, kai turėsite dirbti su konkurencijos generaliniu direktoratu, kovo su, su e, su, su, su monopolijomis srityje. Mes suprantame, kad e, nuo tos srities jūs turėsite pereiti prie kosmoso klausimų. Jūs sakote, kad šiuo požiūriu vyriausybės turės pakeisti savo pozicijas. Ne visiškai su tuo sutinku, bet e, E, dėrybos dėl e, kosmoso valdymo jau vyksta. Mesgi biudžeto daroma neturime. Ką jūs ketinate viską nuveikti? Živulės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš pabandysiu pateikti klausimą prancūziškai. Gerbiamas e, komisijos nariai, jūsų dosie apima ir gynybos bei kosmoso pramonę. Mes turime naują generalinį direktoratą atsakingą už šią sritį, tačiau yra problemų. Turime Europos gynybos fondą bet finansavimo problemos, Brexit sukeltos problemos, Didžioji Britanija išeina iš Europos Sąjungos, o, o Didžioji Britanija yra labai svarbi karinė gale Europos Sąjungoje. E, kaip jūs ketinate įveikti kai kurių valstybių narių pasipriešinimą ar vienos tam tikros valstybės narės, kuri uh, trečią, ketvirtą ir šeštą straipsnius e, e, vertina taip, tarsi valstybės narės turėtų pačios rūpintis gynybos ir saugumo klausimais. Ką jūs darysite, kad sukurtumėte gynybos rinką Europos lygmenių? Aš turiu apie, kalbu apie karinę įrangą. Mes turėsime organizuoti tikrai realiai europietiškus viešuosius konkursus gynybos rytyje. Ačiū kolegos, aš negaliu suteikti visiems žodžio, nors stengiuosi toliau kolegė Matry. Ačiū gerbiamas komisijos nariai, aš sutinku, kad reikia e, pramonėje atkurti produktivumą, kad e, žmonės E, iš pelno gautų deramą dalį savo atlyginimams ir savo pajamoms, todėl aš labai tikiu tokio pobūdžio ekonomiką. Taip pat turime kalbėti apie duomenų ir skaitmeninimo ekonomiką, apie 5G labai daug kalbama, bet reikės 5G naujos infrastruktūros. Taigi, kaip jūs ketinate pritraukti vartotojus, kad būtų investuojami? kad būtų naudojamasi naujojusiomis telekomų sistemomis, kad būtų investuojama jas. Praėjusiais metais buvo sukurtas naujas reglamentas dėl 5G spektro, bet dabar matome, kad labai daug trūksta. Daug valstybių narių nieko nepadarė, o kai kurios labai skuba, e, kad e, susišluotų visus laurus. Uh, Aš e, manau, kad Europos inovacijos turėtų būti orientuotos į geresnę ekonomiką, mažesnę neligybę, geresnius konkurencinius pažiūrus. Kaip mes tą padarysime? Jeigu mes rimtai tos problemas neversime, automatiškai viską perims kiti žemynai. Kalbame apie pinigus, apie pinigų stoką. Liūdna girdėti, kad 6,6 milijardai yra skiriami spektro klausimams. Toliau kolegė Peska kolega Peska. Já děkuji za možnost tady vystoupyti, abych měl. Ačiū. Du klausimus turiu gerbiam komisijos nariui. Ačiū, kad atvykote. Jūs paminėjote dirbtinį intelektą. Kartais teikiami pasiūlymai yra tiesiog išmetami. Kartais tam tikri algoritmai sukuria diskriminaciją, pavyzdžiui, lyčių diskriminaciją ir kitokio pobūdžio diskriminaciją. Kaip jūs tą klausimą išspręsite? Kitas klausimas. Valstybės narės ir jų veikimo būdai prikuria labai daug duomenų ir trūksta sisteminių pastangų tuos duomenys suvaldyti, kad jie būtų skaitomi automatiškai. Ar bus bandoma suderinti e, duomenų e, pateikimą, kad visi galėtų pasinaudoti E, duomenų e, automatinio skaitimo sistema. Toliau po kolegė Markeš. Ačiū. E, labai trumpi mano klausimai. Pirmiausia, dėl kosmoso, kaip mes organizuosime jo finansavimą, kas bus jūsų prioritetai E, šio požiūrį, galbūt sveikatos klausimai, komisijos narys tai jau minėjo. Ir kitas dalykas - atviri duomenys. Jeigu duomenys yra paveldas, kaip jūs sakėte, tai labai svarbu galvoti, kaip e, suformuoti teisingą atvirų duomenų politiką. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. Kristof. Благодаря ви, господин председател. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos žalesis kursas leis Europai tapti moralinę lyderę kovoje su klimato kaita. Tačiau dėl to susikurs daug problemų pramoniai. Mūsų pagrindiniai konkurentai nėra parengę atsisakyti tradicinių energijos šaltinių. Kokių priemonių ketinate imtis prieš išorinį konkurencingumą? Kaip remsime savo pramonės įmonės atsižvelgiant į kiekvienos valstybės nacionalinę specifiką. Kai kuriuose valstybėse narėse brandolinė energija pakirs tų valstybių konkurencingumą. Toliau, ponas Ger. Labai ačiū. Aš pritariu kolegoms, kurie taip pat kalbėjo ir kartu su kitais kolegomis, kurie pabrėžia tradicinės pramonės vaidmenį, sutinku. Aš esu iš to Vokietijos regiono, kuriame tradicinė pramonė, plienas būtent yra labai svarbus. E, plienas yra labai svarbi strateginė pramonės šaka. Ir be to, jai reikia labai daug investicijų. Galbūt ponas Buzekas to nepatikės, bet uh, anglies e, uh, vartojimą galėtumėm pakeisti azotų dėl uh, ekonominės, e, ekonominių sąlygų, mes privalome skirti dėmesio iškilantiems sunkumams, turime galvoti apie saugiklinės priemonės, nes labai daug plieno dabar ateina iš tų valstybių, kurios išskiria daug CO2. Ar jūs patikinsite, kad jūsų pramonės politika ir strategija bus koordinuojama su ponu Hoganu? Ačiū. Gerbiamas komisarė, klausimų labai daug, sunku visus atsakyti, bet jūs turite vieną minutę. Ir paskui dar žodis poniai Griffin. Vieną minutę jį viso gero noriu pasakyti. Dabar gerbiamas komisijos nariai atsak jums galimybę atsakyti porą trejetą išvadų padaryti ir aš tikiuosi, kad jūs pažadėsite sugrįžti, nes kaip matau, sudomėjimas jumis didelis. Jūs man vieną min... ne, aštuonias minutės, aš galvoju, kad vieną minutę atsakymui duodate. Tikrai labai tikslu viskas. Noriu padėkoti nuoširdžiai už keitimas nuomonėmis šį, tai man labai svarbu. Uh, ir man aiškėja, e, kokie yra jūsų prioritetai. Aš matau, kad jūs supratote, kad mano portfelis yra didžiulis ir visos temos yra svarbios. Ir kai kalbu apie pramonę, turiu meni visus pramonės sektorius. Žinoma, ir skaitmeninį. Skaitmena pakeis viską, bet aš ir sakiau, kad mano tikslas pasiekti, kad mūsų tradicinė pramonė klestėtų ir toliau vystytųsi. Mums visada reikės pramonės, tokios, kokia ji yra šiandien. Ir aš E, esu pasirengęs draugės su jumis to siekti. Mano siekis, aš tiekiu taip pat yra ją apginti, nes vyks persitvarkymas, pertvarka, ji bus ilga. Ir iš principo tai visada sukelia nerimą, teisėtas nerimą. Mano užduotis e, su, lydėti tame procese ir aš būsiu komisijos narys, kur, kuris e, per visą savo darbo laiką siūlys iniciatyvas, kurios bus ilgalaikės. Ypač draugės su kolega Nikola Šmit mes bandysime visiem, visus lydėti tame kelyje. E, mūsų pramoniai reikia kritinių medžiagų, e, strateginių žaliavų, tų žaliavų sąrašas yra, jis yra tikslinamas nuolatos ir noriu patikinti Jūs, kad e, geopolitinės rizikos veiksniai taip pat yra įvertinami ir mes dairomės, žiūrime, ko yra Europoje. Daugybė strategiškai svarbių žaliavų yra ir Europoje. Taip pat esu pasirengęs skatinti naujų technologijų panaudojimą naujos kartos Kopernikus programą, panaudoti kvantinę technologiją, kad geriau e, suvoktume, kad geriau ištirtume Europos teritoriją. Taigi, tai svarbiausias yra mano prioritetas - užtikrinti tas lydinčiasias, papildomas, akomponuojančias priemonės ir aš noriu jums apie tai, žinau, jau sakiau, kad apie tai daugiau kalbėsiu apie e, vasario pradžioje. Kiti susiję klausimai. Noriu pridurti, kad tema, kuria, kurios daug nes, nesvarsime, tai paslaugos. E, paslaugoms tikrai skiriu daug laiko, nebūtinai šį rytą apie tai daug kalbėjau, bet vis daugiau pramonės veikloje paslaugos tampa vis labiau susijėtos, tai svarbi tema ir noriu grįžti prie jos. Buvo atviros Europos aktas minėtas. E, aš ne, nemėgstu šūkių, bet iš tikrųjų šiandien kai kuriuose sektoriuose būtina daugiau su, suverenumo. Jūs minėjote gynybą, e, tai, pavyzdžiui, tai pasakytume apie kosmoso sritį ir man e, Tai, tai labai rūpi. Egzistuoja tam tikri mechanizmai, čia nežinau. Manau, kad apie visą tai reikia kalbėti ir aš tikiuosi, kad geriau apie viską kalbėti nei nekalbėti. Ir e, Manau, kad visas, visas tas problemas įsigilinsime. Dar keli svarbus dalykai, kurie buvo paminėti tiesiogiai ar netiesiogiai. E, anglies e, e, taršos mechanizmo įsteigimas, to anglies mokesčiai, tai, tai vienodų galimybių klausimas ir reikia suteikti vienodas galimybės mūsų pramoniai ir mūsų paslaugoms. Reikia užtikrinti reikalingą apsaugą, turime reikalingas priemonės, su Filu Hoganu apie tai kalbėjome ir uh, E, esame pasirengę užtikrinti stebėseną, ko, kokios sandaros e, prekes patenka į Europą, į, atver, į bendrą rinką ir tikrai e, e, sieksime, kad tie patys reikalavimai būtų taikomi ir tekintų ir socialiniais, pavyzdžiui, apsaugos rytyje. Ir tai susiję ne tik su anglies e, to CO2 mechanizmu, ir vis, yra ir visų kitų priemonių. Ir patikėkite manimi, aš draugė su kolega Filu Hoganu daug laiko skiriu tam, kad išsiaiškintume, kaip visą tai galima taikyti ir užtikrinti. Ir tai susijęs su kitais dalykais. E, svetur veikiančią pramonę, pavyzdžiui, jeigu tų šalių e, įmonės gauna valstybės paramą, pramonė gauna valstybės paramą ir kaip visą tai atrodo. Ir tikrai tam skiriu labai daug laiko. Ir šiame kontekste kažkas uždavė klausimą apie Europos vaidmenį, Europą e, santykiuose su Kinija ir JAV. Ir aš tą palyginimą pateikiau, nes e, mes e, esame svarbus, turime taip pat svarbių kaimynų, bet turime, negalime likti naivus. Turime atidžiai stebėti, kas vyksta visame pasaulyje E, dabar pasaulyje nebetiek remiamasi daugia šališkumo principų, kiek prieš keletą metų, bet prekyba vyksta ir be abejonės visa nesažininga konkurencija, kad ir kokia jį bebūtų, turi būti atskleista. Europos komisija, kai buvo priminta, e, iš dalies dirba šiek tiek biurokratiškai, e, E, prezidentas Trumpas, jei teisingai supratau, jau pradėjo rinkimų kampaniją ir žiūrime, ką jisai sako, e, bandome e, atitinkamai derinti savo planus, bet manau, kad mūsų komisija išsikels tikslą šiuo požiūriu, kuris buvo, bus tikrai labai svarbus. Buvo daug kalbėta apie kosmosą. Taip, kosmosas yra svarbus. Turime būti patikimas, e, prestižinis veikėjas šioje srityje. Prieš keletą dienų buvo kalbėta apie Galilėjo programos valdyseną. Aš čia apie ją užsiminiau, nes, kaip žinote, tas incidentas, kuris įvyko praėjusią vasarą e, buvo ne tik prastos valdysenos rezultatas. Žinau, kad ir kiti veiksniai prisidėjo prie to incidento. Ypač dėl, dėl to, kaip, kaip veikia paslaugos visą savaitę. Tai buvo tikrai prasto koordinavimo, prastos valdysenos rezultatas ir draugės su visais susijusiais veikėjais noriu pasiūlyti nau, naują valdysenos metodą. Reikia pasakyti, kad reglamentas nebuvo taikomas ir GSA ir kitos institucijos turėtų dirbti drauge, kad užtikrintų geresnį valdymą. Finansavimas, žinoma, tai labai svarbus dalykas. Tas pasakytina apie gynybą, apie kosmosą, taip pat ir apie skaitmeninę sritį. Aš tikrai esu pasirengęs kovoti dėl visų šių dalykų ir laikau juos labai svarbiais mūsų ateičiai ir mūsų suverenitetui. Suomija pateikė pasiūlymą šio klausimu. Manau, kad tai yra atspirties taškas ir žinoma reikės. Aš tikrai laukiu jūsų paramos, kad galėtume pasiekti tą lygmenį, kurio esame numatę siekti. Tas pats sakyti yra apie kibernetinį saugumą. Esu pasirengęs toliau gilinti tuos aspektus uh, E, tai yra asmeniai dalykai. Per minutę aš žinau, kad nieko nespėsiu, jau žinau, kad viršijau man pasisakymui skirtą laiką, bet aš tikrai pritariu jūsų išvardintom pra, problemom. E, 80 procentų duomenų pagal Horizontas 2020 programą yra saugomi ne kompiuterijos debesyje, bet tai bet noriu pasakyti, kad tai pakeis taip pat ir kibernetinios apsaugos paradigmą. Ir kalbant apie kibernetinį saugumą, turime kalbėti apie galimo išpolio plotą teritoriją ir ta teritorija labai išsiplečia. Turime dirbti. Pat ir su senis negaliu E, ne, nepasakyčiau, kad kol kažkokie klausimai yra įstrigę tarp valstybių narių, aš e, sieksiu aktyviai dirbti, pirmininkaujant Kroatijai, kad būtų primti reikalingi sprendimai ir būtų galima įkurti tą centrą susijusiu su kibernetiniu saugumu ir aš tikiuosi jūsų paramos, nes jūs esate svarbus e, veiksnys šiuo klausimu. E, MVI finansavimas startuolį tai labai svarbu, turime reikalingų priemonių ir e, fondų tam skirtų. Bandame dirbti šiuo klausimu, elgiamės čia šiek tiek kitaip nei jungtinės valstijos. Esu įsitikinęs, kad duomenų srityje, pavyzdžiui, daugybė startuolių dirba čia ir, ir išnaudoja visus skaitmeninės e, pažangos skir, e, teikiamus privalumus ir aš tikiuosi, kad mums pavyks e, tuos startuolius išlaikyti. Anglis. Tai specifinis klausimas. Tai nėra apivartinių taršos leidimų sistemos pakaitalas. E, užduotas klausimas apie tai, dar kartą pakartosiu, man tai viena iš priemonių, kuri mums suteikė galimybę finansuoti tą, tą virsmą. Dirbame šioje srityje, taip pat bandydami išnaudoti visas turimas žaliavas ir išteklius ES mastu ir tai mums leidžia finansuoti ilgą persitvarkymo procesą. Jau buvo minėti kai kurie skaičiai, e, pirmieji kalbant apie žaliojo kurso susitarimą, minima dešimties tūkstančių milijardų suma. Apie tokio didžio investicijas eina kalba. Toliau oriai leidžiantis gyventi atlyginimai, taip pat e, infrastruktūra, kuri apimtų tele, tele, telekomunikacijų telekomunikacijų sektorių, kuris pasiūlytų 5G ryšio privalumus visos Europos piliečiams. Tai susijęs su tam tikrais kaštais be abejonės. Ir žinoma, valstybės narės turi priemonių, kad galėtų paspartinti darbus vietoje, paspartinti to ryšio prieigą. Valsty, valstybių narių rankose, jeigu jos nori panaudoti visus tuos privalumus. Atsiprašau, vėluoju, bet pabandžiau atsakyti bendrai į tokius į visus užduotus klausimus. E, žinau, kad daugelis, su daugeliu jūsų buvau susitikęs rengdamasi savo klausimams ir man tikrai džiugu, kad e, parlamente dirba narių, kurie taip puikiai išmano tokias sritis. E, aš esu dirbęs su nacionalinio parlamento nariais finansų klausimais, bet ačiū ir iki e, kitų susitikimų netrukus ateityje. Turėsime galimybę vėl aptarti visas temas, galbūt labiau įsigilinti į sektorius. Esu pasirengęs ateiti kalbėti, galime kalbėti apie turizmą, jei norite, apie paslaugas, jei pagidavote apie vieną pramonės rytį, kitą pramonės rytį ir būsiu pasirengęs atsakyti visus klausimus. Kaip matote, dabar jau na, visa mano komanda dirba ir esame pasirengę našiai dirbti. Ačiū visiems. Ačiū komisijos nariai. Kolegos, neišeikite, dar dvi minutės išklausysime ponios Griffin ir mes su nekantrumu lauksime komisijos pozicijos pristatymo dėl dirbtinio intelekto ir jūsų pozicijos, jūsų rengiamo dokumento dėl pramonės politikos ir žinoma, e, tikrai lauksime jūsų, lauksime garbės toliau pasvarstyti įvairias temas ir įvairius sektorius. Pirmininkas, toliau darbo tvarkės kitais klausimais žodis poniai Teresai Griffin. Uh, you know, uh... Ačiū pirmininkė, žinote, Britų leiboristų parlamentarai norėjo pasilikti, mes Britai ir europiečiai. Vis visam jaunimui iš mano regiono, kurie balsavo už pasilikimą. Atsiprašau jūsų. Noriu Bridget Griffin mano dukrai pastarti keletą žodžių. Ji dvi, tiek metų kartu su manim dirbo dėl nuostabaus Europos projekto ir uh, skaitminė kokybė, sąžininga transformacija, atsinaujantis energijos šaltiniai, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis skurdas ir tiek daug kitų klausimų. Tiek daug žmonių turiu padėkoti mūsų personalui, vertėjams, patarėjams. Uh, Atsiprašau, pamiršiau, ką nors pasakyti Jeremė, Emilį, Žeremį, visiems, Chris Pauls, Chris Williams, Charlotte, Andrei, Viktor, Fraser, Darija. Andy ir daugeliu, daugeliu kitų sakau ačiū. Ir mano e, bičiuliams parlamentarams, kurie dirbote kartu dėl švaraus energetikos paketo visiems Europos piliečiams. Tai yra svarbu nes ten kalbame apie žmonės. Apie žmonės. Soledad, Dan, Carlos, Cornelia, Miriam, Uton, Christian, Tishenko, who gave me that. Tishenko už papildomą pusę procento dėl energijos vartojimo efektyvumo. Dėl energijos vartojimo efektyvumo noriu pasakyti, kad su kiekvienu e, procentu, kurio padidėja efektyvumas, galima e, renovuoti 3 milijonus namų, 7 milijonus žmonių ištraukti iš energetinio skurdo. Tai to the indescribably one. Klot Turmes nuostabiam Buzekui, žinot, aš jūs myliu bet e, nereikalaukite dujų toliau. Claire Miguel Maroškalas komisarams, naujiems europarlamentarams, jiems kolegai, kuris sėdi šalia, naujiems komisarams, personalui, Laurui, Antonijo, kurie yra salėje. Jums leidus pabaigai noriu užbaigti dainą iš Liverpulio. When you walk through a storm. Hold your head up high and don't. Kai eini per audrą, laiky galvą iškėlęs ir nebijok tamsos. Audros pabaigoje nušvis auksinis dangus. Ir nuostabi daina pasigirs, eik per lietų, eik per lietų tegul būna blaškomos tavo svajonės vis tiek eik į priekį. Eik į priekį su viltimi širdyje. Ir niekada nebūsi vienišas. Britai su jumis, jūs niekada nebūsite vieniši. Thank you so much. Thank you for your role. Thank you <coughs> to you, to you and all colleagues. Labai ačiū Jums ir visiems kolegoms, kurie dirbote daugybę metų į trejo komitete. Atsisveikiname su Jumis, bet tinkimės palaikyti glaudžius ryšius ateityje. Kolegos, susitiksime vasario 17.